Kosta. Penkios minutės. Ne. Ačiū už klausimus ir už galimybę išdėstyti mano požiūrį. Čia buvo kaip žarijomis vaikščioti. Porą kartų maniau, kad jau nudegsiu, bet išsisukau. Bent jau man tai atrodo, gal jūs kitaip įvertinsite. Labai džiaugiuosi, kad turėjau šią progą. Per keturias dienas taip susidomėjau šitą temą. Matau daugybę galimybių dalykus patobulinti, žengti į priekį. Šitame sektoriuje randame inovacijas, sąsajas ir gyvenimo kokybės aspektus. Tai neatsiejama modernios Europos dalis. Transportas svarbus, kad verslas klestėtų, o žmonės galėtų keliauti. Sustojus transportui, viskas sustotų. Tai akivaizdu. Ir tai didžiulė atsakomybė, bet taip pat ir labai įdomi sritis. Transportas turi būti susietas, patikimas, saugus ir tvarus. Tam reikia sukurti bendrą Europos transporto erdvę. Transportas turi prisidėti prie Europos ekonomikos atsigavimo, prisidėti prie ES bendrosios rinkos. Tai mano pirmasis prioritetas, taip išdėstyta E, komisijos išrinktojo e, pirmininko Junkerio politinėse gairėse. Aš suprantu, kaip svarbu didinti Europos konkurencingumą, kad Europos įmonės liktų pasaulio lyderėmis. Todėl mums reikia investuoti ir inovuoti, kad neatsiliktume nuo konkurentų. Man rūpi socialiniai dalykai, man rūpi liberalizavimas žingsnis po žingsnio, kad pasiektume konkurencingumo. Tuo pačiu turime užtikrinti, kad visi mūsų veiksmai būtų žmonėms naudingi ir gerintų mūsų gyvenimą. Tai man yra pats, pats svarbiausias dalykas. Aš pasiryžusi pateikti konkrečių sprendimų, kad transporto paslaugos būtų saugios, patikimos ir nekenktų gamtai. Gerbiami nariai, galiu Jums pažadėti, kad visos mano iniciatyvos būtų grindžiamos siekių gėrio ir ES gyvenimo kokybės gerinimu. Jei būsiu patvirtinta Europos transporto komisare, galiu Jums pažadėti, kad skirsiu savo energiją, inovacijų siekį dirbti atvirai ir glaudžiai su visais Europos parlamento nariais ir šiuo komitetu. Aš esu įstikinus, kad žmonės problemas sukuria, bet jas gali ir išspręsti. Svarbu tik tai prie vieno stalo susėsti, padirbėti kartu. Esu įstikinusi, transportą galime gražinti į Europos politinių prioritetų sąrašą. Galime sukurti transportą, kuris bus mūsų modernios visuomenės ir ekonomikos stuburas. Ir tik kartu mes galime formuoti ateinančių penkerių metų Europos transporto politiką. Ačiū už jūsų dėmesį. Also nach diesen po e, šio paskutinio paskirtosios komisijos narės pasisakymo baigiame ir šiuos klausimus. Noriu padėkoti visiems ekspertams už pateiktus klausimus. Dėkoju poniai Bulc labai nuoširdžiai už jos atsakymus ir jos nuomonę. Aš galiu įsivaizduoti, kad atsakyti nebuvo lengva, tačiau viskas baigta dabar. Primenu koordinatoriams, kad kom, paskirtosios komisijos narės vertinimo posėdis vyks 8.30 rytoj. E, VIK 200 e e, salėje posėdis uždaras. Ir baigdamas noriu padėkoti vertėjams už puikų darbą ir kantrybę. Posėdis šiandien e, vėlyvas, tačiau mes nevėluojame ir baigėme posėdį net šešiamis minutėmis anksčiau. E, dėkoju visiems, gero vakaro, posėdis baigiamas.